skelbiu, kad protokolas yra patvirtintas. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad pagal darbų e, tvarkos taisyklės ir e, trečios straipsnio trečia ir ketvirta dalis 2014 e, m. kovo 19 d. buvo patvirtintos pono Barbagalio ir ponios Kevijos galios ir e, suteikiamas mandatas ponui e, e, Bargagalio nuo kovo 11 dienos ir poniai Koevijus nuo kovo 12 dienos. Prašau jūsų patvirtinti šios įgaliojimus, ar kas nors turėtų pastabų, panašu, kad ne. Taigi šie mandatai, šios kompetencijos patvirtintos ir sveikinu abu kolegas. Kolega Brys Ortefe pateikė pirmininkui prašymą dėl